Pan przewodniczący! Witam Państwa bardzo serdecznie. E, Sveiki visi. Noriu pasisveikinti su parlamento nariais, komisijos nariu. Tęsime posėdį. Vakardienos posėdžio protokolas jums yra išdalintas. Ar turite kokiu nors komentaru ar pastebėjimų. Nematau norinčiųjų keisti protokolą, taigi protokolą laikome patvirtintų. Kitas darbo atvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas